tęsėme parlamento sesiją. Pirmasis darbo atrakės punktas. Tai yra Europos vadovo tarybos sustikimo išvados. Spalio mėnesio ir ekonominė valdysena. Sveikinu Europos tarybos pirmininką poną Van Rampui ir taip pat sveikinu Europos komisijos pirmininką poną Žuzę Manuel Baroso. Su mumis taip pat posėdėje dalyvauja Belgijos pirmininkaujančios atstovai ir e, komisarai. Pradėsime nuo Europos tarybos informacijos. Ponas Europinis žodis. Mr. President, dear colleagues. Pone pirmininkė, mėly kolegos, kovo 28-29 dienos Europos vadovų taryba didžiausia dėmesį skiria ekonomikos valdymui ir ypač ekonomikos valdymo darbo grupės parengtai ataskaitai. Ataskaitai buvo pritarta. Įvykiai, ypač Airijoje, atspindi, kokia svarbi yra ši tema bei pabrėžė būtinybę turėti e, finansinių mechanizmų, kurie būtų galima greitai pritaikyti, atsižvelgiant į gegužės įvykis. Tikrai e, e, sveikinu praėjusią savaitę primtą finansų ministrų susitarimą, bei tai pabrėžė tvirtą pasirežimą išsaugoti euro stabilumą. Pagalba eurozonos šalims bus mm, suteikta pagal griežtas taisyklės, dėl kurių susitars e, komisija, Tartutinis valiutos fondas su Airija. Atsižvelgiant į tvirtą Airijos ekonominį pagrindą, ryštingas programos įgyvendinimas turėtų užtikrinti tolesnį mm, spartų ekonomikos augimą, socialinę sanglaudą ir aš čia cituoju ECOFIN ministrų tarybos išvadas. Tai nebuvo tarp vyriausybinis susitikimas vadovų taryba, bet tiesiog buvo nagrinėjimas darbo grupės išvados, tai ką reiktų daryti. Taigi iš vienos pusės siūloma parengti bendrą europinį pagrindą, kuris leistų užtikrinti, jog nebūtų pernelyg didelių fiskalinių deficitų ir iš kitos pusės leistų nacionaliniams vyriausybėms e, laisvai apsispręsti, ką jos nori apmokestinti ir kaip nori e, leisti pinigus, atsižvelgiant į savo nacionalinius poreikius, procedūras ir ES teisės aktus. Nacionalinės vyriausybės puikiai suvokė, kad jų priimami ekonominiai fiskaliniai sprendimai turi didelį įtaką jų partneriams, šalims narėms ir visai eurozonai. Taigi mes norime sustiprinti e, galimybės reaguoti europinių lygmenių į veiksmus ar įvykius, kurie kelia poveikį visai bendryjei. Šios rekomendacijos, kaip ir kitos darbo grupės išsakytos mintis, labai artimos komisijos pasiūlymui Su frakcijos lyderiais šį klausimą mes aptarėme mm, du kartus, bei taip pat buvo aptarti šie klausimai su kompetitingu komitetu pirmininkais. Kai kas skunčiasi, kad sprendimai ne, nėra tokie savaiminiai ir automatiniai, kaip jie norėtų. Tačiau vadovų taryba, atsižvelgdama į sutartį, atsižvelgs į sankcijų būtinybę pagal regresyvę daugumą, taigi jeigu nebus kvalifikuotos daugumos prieš, tai sankcijos bus taikomos. Prieš keletą savaičių e, dar e, pasisakė mažai valstybių narių už regresyvėje daugumą, taigi situacija labai stipriai pasikeitė. Taip pat stengiamės stiprinti stabilumo paktą, daugiau koordinacijos veiklos, europinis semestras, fiskalinis geresnis koordinavimas, valstybės narės turi suvokti, kad jų prieimiami sprendimai daro įtaką visoms valstybėms narėms ir bendrai Europos, bendrai Europos Sąjungai. Taigi darbo grupė e, siekia politinio konsensuso, tas proveržis, kurį pasiekėme, turi būti perrašytas teisiniu tekstu. Šią, šį darbą atliks visos trys Europinės institucijos. Aš raginu jas visas neprarasti įvykių dinamikos. Trečias ir esminis darbo grupės darbo elementas mm, ir tai siejasi kartu su jo testiniais veiklais būtent greito reagavimo mechanizmas užtikrintas visos eurozonos stabilumą. Valstybės narės sutarė, kad to reikia bei kad tai reikalauja nedidelių sutarties pakeitimų. Prieš baigdamas savo mintį norėčiau pasakyti, kad stabilumo paktas nėra dokumentas, kurio siekiama bausti ar e, atsižvelgti į praeities klaidas, turime siekti platesnių perspektyvų, užtikrinti ekonominį stabilumą ir ekonominį augimą. Tai ir yra Europos 2020 strategija, dėl kurios taryba susitarė anksčiau šiais metais. Akivaizdu, kad fiskaliniai apribūjimai sumažins ekonomikos augimą, todėl reikia struktūrinių reformų, kurių, kurios panaikintų esamus augimo e, trukdžius. Ir e, vasario kovą apie tai bus aktyviai kalbama vadovų taryboje. Kolegos vadovai taip pat trumpai kalbėjo apie Europos biudžetinius klausimus Šią diskusiją iššaukė mūsų posėdžio pradžioje išsaky, pasakyta parlamento pirmininko e, kalba ir išvadose buvo pažymėta, cituoju, būtina, kad Europos biudžetas ir būsimųjų daugiametinė finansinė perspektyva atspindėtų valstybių narių konsolidacinės pastangas, būtent, kad e, deficitai biudžetų taptų tvaresni. Taigi, gerbiant atskirų institucijų vaidmenį ir atsižvelgiant į būtinybę siekti europinių tikslų, per kitą savo posėdį vadovų taryba sieks išsiaiškinti, kaip lėšų panaudojimas europinių lygmenių padės siekti šio tikslo. Cituoju toliau. Taip pat reikia atsižvelgti į naują parlamento vaidmenį pagal Lisabonos sutartį. Aišku, mes negalime kol kas užbėgti akių ir nuspręsti dėl 11 metų biudžetinės procedūros kaip vadovų tarybos pirmininkas aš raginu visas pusės tęsti diskusijas bei pasiekti susitarimą dėl 11 metų biudžeto kaip įmanoma greičiau. Kompromisas turi apimti pačias įvairiausias nuomonės, aišku, gerbent sutarties dvasę. Šioje vadovų taryboje kaip ir kitose buvo rengiama ES bendroji pozicija dėl svarbių tarptautinių įvykių. Čia kalbėjome apie G20, Kankūno klimato kaitos e, konferenciją ir keletą svarbių dvišalių susitikimų G20 sutikimą, kuris jau įvyko. Sutarėme dėl prioritetų, kuriuos turėjo išdėstyti bendrai Europos Sąjungoje ir G20 dalyvaujančios valstybės narės būtinybė kalbėti apie e, griežtinius reikalavimus, tolesnės tarptautinio valiutos fondo reformos. Reikia pasidžiaugti, kad proveržis G20 pasiektas po konstruktyvių valstybių narių e, pradinių kalbų. O kalbant apie globalių ekonominį disbalansą ir valiutų keitimo politiką, tai viršūnių susitikime buvo atlikta teisinga analizė ir susitarta dėl procesūrų, nu, susitarta nustatyti tam tikrus rodiklius, kuriais bus siekiama išsiaiškinti, koks yra disbalansas, 11 metais bus peržiūrima, ar viskas yra gerai. Jeigu prireiks, pagal šį vertinimą bus imamasi taisomųjų veiksmų. Dėl Kankūno vadovių taryba priėmė dėrybinę poziciją, dėl jos Pokalbiai prasidėjo šio mėnesio pradžioje. Taip pat vyks daug oficialių ir neoficialių sustikimų. Aišku, kad pažanga yra mm, labai lietai e, siek vykstanti. Kankūnas bus tik tarpinė stotelė ir mes sieksime iš jos išpešti kaip įmanoma daugiau. Toliau dvišaliai klausimai, aptarti prioritetai ir siekiai busimiems viršūnių sutikimams Rusija, Ukraina. Rusija, JAV, Ukraina ir kitomis šalimis. Indija taip pat su Afrika. Ir reikia pažymėti, kad mes kalbame ne už Bruselio institucijos, bet už visą Europos Sąjungą. Aš siekiu, kad panašus klausimai nuolat būtų svarstomi vadovių taryba. Taigi, mėly kolegos, baigiu savo ataskaitą apie paskutinį vadovų tarybos posėdį, kuris vyko beje jau beveik prieš metus. Aš bet kuriu atveju toliau informuosiu jūsų politinių frakcijų lyderius apie tai, kas vyko vadovų taryboje beveik iškart po jų pabaigos ir dabar nekantraudamas laukiu jūsų reakcijų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar norėčiau pakviesti komisijos pirmininką pana Hosi Emanuelį Baroso. Jums žodis. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Politikoje keturios savaitės yra ilgas laikas, tai gali labai daug ką nulemti. Na, taip ir įvyko. E, įvyko pačių įvairiausių įvykių per tas keturias savaitės, airijos įvykiai konkrečiai teko už, priimti sprendimus, kad būtų galima užtikrinti ES finansinio stabilumo priemonės ir taip pat užtikrinti stabilumą Airijai. Teko pasitelti tas priemonės, kurios yra numatytos tokiems atvejams. Airija yra tas klausimas, kuris spręsti buvo tikrai labai specifiška užduotis. Teko pasitelkti, kaip jau sakiau, reikiamas priemonės. Tos priemonės padės Airijai grįžti prie ekonomikos augimo ir sustiprėti. Gerbiami Pone pirmininkė ir Europos parlamento nariai, pastarieji keletas mėnesių buvo tikras iššūkis. E, noriu pasakyti, kad buvo daroma daug, bet ne visas darbas yra užbaigtas. Mūsų ekonominė valdysena pasikeitė. Va, prezidento Van, Roy, Van Rompoj sudaryta darbo grupė nuveikė labai pozityvų darbą. E, buvo pasitelktas komisijos įdirbis, tai padėjo pasiekti e, plačios konvergencijos dėl teisėkuros pasiūlymų, kurios pateikė Europos komisija. Ir dėl to ekonominė, dėl ekonominės valdysenos įvairių aspektų sutartys sekėsi žymiai geriau. Buvo numatyta vykdyti platesnę ekonominę priežiūrą, pavyko išsaugoti tai, kas jau buvo pasiekta. Aš jau anksčiau esu pabrėžęs, kaip yra svarbu turėti kuo greičiau E, reikiamas taisyklės susijusias su ES veikimu, su jos ekonominiu vystimusi. E, pirmininkas jau sakė, kad svarbiausia yra kuo greičiau susitarti dėl komisijos pateiktų teisės aktų pasiūlymų. Iki 2011 vasaros tai turi būti padaryta. Europos komisija turi teikti reikiamus pasiūlymus, tai buvo pateikti tie siūlymai ir dabar komisijos didžiausias troškimas yra tos teisėkuros pasiūlymus matyti įgyvendintus. E, aš tikiuosi, kad bendrijos metodas padės mums ir toliau e, žengti pirmin, nes šis metodas iki šiol mums padėjo stiprinti ekonominę valdyseną Eurozonoje ir ES apskritai. Aš manau, kad mes galėsime pritaikyti tas taisyklės, kurios bus susijusios su ekonominės valdysenos gerinimu. Galime susitarti dėl tų taisyklių, kurios padės išspręsti makroekonominio disbalanso problemas. Mums reikia tikros, rimtos ekonominės valdysenos, kad būtų galima pasiekti nuolatinio ekonomikos augimo. Tai yra labai svarbus dalykas e, padėdėsintis kurti darbo vietas, kas yra labai svarbus jiems mūsų piliečiams. Eurozonai Matyti reikiamas priemonės yra vienas taip pat iš svarbiausių tikslų. 2014 e, baigsis dabar numatytas mechanizmas, tad reikia, kad atsirastų nauja priemonė, patikima, tvirta priemonė. Svarbu atsižvelgti į techninės, e, techninius reikalavimus, kurie neturi būti pamiršti. Svarbu sustarti, koks bus eurozonos tas būsimasis mechanizmas. Šis mechanizmas, kurį mes jau rengiame, E, apims be kita kor konsultaciją su ES taryba. Visą tai turi būti vertinama bendrų pastangų kontekste stiprinti ekonominę valdyseną tiek eurozonoje, tiek visoje ES. Norėčiau pasakyti labai aiškiai, net jeigu iš nacionalinių biudžetų šis mechanizmas bus uh, finansuojamas, tai yra ES iniciatyva ir svarbu, kad tai būtų paremta Europos. Ir kas svarbu, kad Europos komisija galėtų veikti nešališkai ir objektyviai, kad tas mechanizmas būtų sėkmingai gyvendintas. Finansavimo priemonės, makroekonominės priemonės e, bus numatytos šiame kontekste. Svarbiausia, noriu pasakyti iš tai, kad ir kas be bus nuspręsta dėl privataus sektoriaus įtraukimą į tai, Visa tai bus įgyvendinama po 2014 metų. E, vyriausybių ir valstybių vadovai vieningai nusprendė, kad reikia keisti ES sutartį, kad būtų galima sėkmingai tą mechanizmą įgyvendinti. Kai pernai pasirašėme Lisabono sutartį, nieks nemanė, kad susidursime su tokiais iššūkiais ir kad tokio naujo mechanizmo mums prireiks. Dabar sutarties e, keitimas padėtų mums įgyvendinti tas naujas priemonės. Aš jau sakiau, kad mes neturėtume sutikti su sutarties peržiūra, jeigu tektų vėl valstybėms narėms balsuoti. E, kaip argumentas tai pasirodė taryba primtinas dalykas. Tiesiog reikės imtis tam tikrų priemonių. Mums svarbu tą procesą užbaigti kaip galima greičiau, kad svarbu atsispirti pagundai sieti šiuos dalykus su kitais, kurie nėra su tuo susiję. Gerbiami parlamento nariai, visi šitie veiksmai nevyksta kažkokiame vakume. ES taryba, G20 ir e, kitose formuose buvo kalbama apie šios klausimus ir visur buvo pritarta mūsų siūlymams. Kitose diskusijose bus kalbama apie didžiojo dvidešimtuko aukščiausių lygio susitikimų rezultatus. Norėčiau taip pat priminti ES ir JAV susitikimą aukščiausio lygio. Mes kartu su pirmininku Van Rompoj susitikę su prezidentu Obama taip pat kalbėjo apie būtinybę e, numatyti tam tikrą konvergenciją, kurti darbo vietas, numatyti reikiamas iniciatyvas. Svarbu numatyti globales reformas kai kurius ryčių. Mes norime, kad darbas būtų dirbamas konkrečiai, kad būtų vystomas taip pat transatlantinis ekonominis formas. E, Naujai atsirandančios ekonominės valstybės ir jų iš, iš čia kilančios problemos taip pat buvo tas klausimas, apie kurį mes diskutavome. Mes galėsime pasiekti savo tikslų tik tada, jeigu aktyviai dirbsime visose politikos rytise, jeigu pasinaudosime tais santykiais, kurie e, yra susiję su, vis, kurie susiję su visais mūsų partneriais. Svarbu dirbti produktyviai visais lygmenimis - nacionaliniu, europiniu ir globaliuoju lygmeniu yra aišku viena. Mes turime dirbti kartu, kad pasiektume sutarimo pirmiausia tarpusavėje, Europos Sąjungoje. Ir aš dėl to manau, kad, svarb... kad mūsų, mūsų nu, nuseklumas bus užtikrintas tik tada, jeigu bendro sutarimo ieškosime visi. Ekonominė valdysena yra E, viena iš tų sričių, kuri rodo, kad mes galime dirbti nuosekliai, įtraukdami visus, mes galime e, padaryti tai, kas reikalinga, kad ES taptų viena pažangiausių ekonomikų pasaulyje. Tačiau tam mums reikia politinės valios. Mums reikia visiems suvokti, kokio tikslo siekiame. Tam reikia supratimo ne tik iš ES institucijų, bet reikia, kad tą supratimą demonstruotų ir visos valstybės narės. Reikia daugiau nuseklumo, daugiau konvergencijos, daugiau bendrų tikslų. Dėkoju. Uh. Much, On... Dėkoju, ponė pirmininkė. O dabar frakcijų vardu pasisakys jų vadovai. Pirmas kalbės EPP vadovas ponas Dol. Pirmininkė kolegos. Vakar susipažinau laikraštyje su viena apklausa, pagal kurią 70 procentų prancūzų e, sako, kad krizė dar e, nėra išspręsta. Ir aš manau, kad ir kiti Europos piliečiai apklausti tą patį atsakyti. Mes turime atsakyti į mūsų piliečių teisėtus lūkesčius, jie išgyvena sunku laikotarpį ir jiems nekantru matyti, kaip mes lietai primam sprendimus Europos ir pasauliniu lygiu. Daug tų, kurie su manim kalba, sako, ką jūs darote, ką, jūs, ką Europa daro man, mano šeimai, ką galima padaryti, žmonės bijo. Be to, aš matau, kad vis daugiau politikų, vis daugiau šalių, netgi šiame, šioje salėje, šitą baimę naudojasi, manipuliuoja jie ja, ir nepateikia konkrečių pasiūlymų. Ir tas populistinis veikimas e, tiesiog gangrenuoja mūsų visą politiką. Ir tai yra su, sunku. Ir taip mes neišspręsime sunkių problemų, su kuriomis susidarė Europą ir mūsų šalis. <clears throat> ir aš Tikrai esu dėkingas toms politinėms partijoms, kurios atmeta populistinės idėjas. Atsigavimas, išeimas iš krizės, tai e, tikrai nėra protekcionizmas. Negalime mes atsukti, aišku, nugaro solidarumui, bendroms pastangoms siekiant visą Europą padaryti stipresnė globalizacijos akivaizdoje. Mes turime tikrai pasimokyti iš to, kas vyksta, tarkime, Airija ir tikrai pėlas pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė, nenorime kaltinti Airijos, bet reikia pasimokyti iš jos patirties. Šios šalies sunkumai susiję ne tik tai su jos bankų padėtimis, bet ir su ekonominė ir mokestinė politika, kurią vykdė jau ne, vienas, ne vienerius metus dabartinė vyriausybė. Šitas keltų tigras, kuris sukūrė savo augimą, e, įdėgęs netipinę mokesčių sistemą, minimales, minimales banko apmokestinimo mokesčius, mokesčius dabar šiandien e, mato, kaip jos e, nekilnojamo turto burbulas sproksta, kaip e, nedarbo skaičiai auga. ES garantavo, suteikė garantijas visai banko sistemai 480 <clears throat> milijonų eurų tą bankų garantiją ir šiandien šita šalis reikalauja ir teisėtai, aišku, E, tikisi susilaukti europinės, europinio solidarumo ir aš dėl to džiaugiuosi. Ir kaip Oliren pasakė komisaras praėjusią savaitę, šita parama, kurią Airija greitai turėtų gauti, garantuos visos eurozonos stabilumą. Bet šitas Europos stabilumas, kuris šiandien rodomas, ar Airijos vyriausybė jį anksčiau pati yra demonstravusi Kiek mes mėginame jų mokesčių sistemą suderinti, su, pritra, pritraukti prie mūsų sistemos, <coughs> siekiant bendro euro valdymo. Ir kiekvieną kartą e, visą laiką tos pačios šalis tam priešinasi. Nenoriu dabar niekam mesti akmens, tiesiog noriu pasakyti, kad gal dabar jau yra laikas atėjęs mums visiems veikti kartu. Mes turime nebijoti keisti savo kai kurios įpročius, kurie tikrai nedavė tų teigiamo poveikio, kurio mes laukiame iš tų įpročių. Kolegos, tarybos išvados patvirtintos prieš kelias savaitės. Seulo G20 nutarimai, jie eina gerą linkme, bet dar tai nėra pakankama. Mums reikia suprasti, kad turime dirbti kartu Europoje ir tarp didžių regioninių blokų, kad galėtumėm e, na, duoti tą atkirtį finansiniam nestabilumui ar atsilaikyti prieš tą valiutų karą. Mes visi suprantame, kad mūsų šalis kiekviena atskirai negali duoti tinkamo tvaraus atsako e, visų europiečių lūkesčiams. Ir mes visi čia atsakingai už Europos politiką ir taip pat savo sostinėse turime priimti sprendimus, kurie lems mūsų e, ateitį. Ponas tarybos pirmininkė, jeigu Mes daug mokame už krizę, bet dar daugiau už ją mokėsime, jeigu ir toliau ignoruosime kai kurios krizės pamokas. Aš kreipiuosi į Europos institucijas ir valstybės narės, kviesdamas jas keisti savo elgesį krizės akivaizdoje ir nemanyti, kad solidarumas yra tik tai e, kažkokia nepasiekiama svajonė. Nereikia, kad taryba su komisija kovotų tarpusavėje. Reikia, kad solidariai būtų taikomos sutarties nuostatos, kad ranka į ranką mes kartu veiktumėm kovodami su krize, tik taip mes galėtume, galėsime ją įveikti mūsų piliečių labai. President. Ačiū Jums, pana pirmininkė. Dabar e, socialistų ir demokratų frakcijos pirmininkas, ponas Martin Šulc. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos vadovų tarybos pirmininko kalbą išklausę e, suvokiame realybę kiek kitaip, nei e, ją suvokė e, komisijos pirmininkas, tas aiškiai iš jų pasisakymų. Pagal vadovo tarybos pirmininko pareiškimą viskas gražu ir gerai, o pa, kaip kalbėjo ponas Barozo, cituoju, kai kurie iš pastarųjų savaičių pasisakymų nepagerino sanglaudos. Taip sako komisijos pirmininkos apie tarybą, kurią jūs mums pristatėmėte kaip malonų ir, ge, ir gražų susitikimą. Europoje realybė yra kitokia. Realybė yra tokia, kad es, es grūna į tris dalis e, - Vokietija ir Prancūzija, likusią eurozonos dalį ne eurozono bei mm, Jungtinė karalystė. Ypač Jungtinės karalystės poziciją reiktų atidžiai panagrinėti. Merkel, Sarkozy, Vokietija ir Prancūzija susitarė su Kemerunu. Ir susitarimas buvo toks. Mums reikia peržiūrėti sutartį dėl stabilumo pakto. Kamerunas sako, nieko tokio, galima tačiau Bus sudėtinga tą padaryti dėl mano parlamento narių palaikymo trūkumo, tai gal reikia kažkaip kitaip keisti ir jie ten susitarė. Tokia yra Europos realybė. Tai nieko bendro neturi su bendrijos dvasia. Tokie veiksmai e, greuna ES sanglaudą ir ilgalaikė perspektyvoje sugriaus ES. Aš būkštoju, kad kai kurie to nori, jie ploja girdėdami apie tai. Ir regime čia kai kurios kolegas, kurie būtent to siekia, kurie nenori, kad e, būtent tokie žmonės valdytų šį žemyną, turėtų nukreipti ES į kitą pusę. Na, pabandysiu kalbėti e, toliau, kolega Langen paprastai e, mėgsta garsiai kalbėti. Taigi, e, stabilumo pakto peržiūro yra priklausoma nuo valstybės, kuri net nepriklauso eurozonai. Pone Merkel nori peržiūros e, sutartyje tokioje situacijoje, kai niekas negali numatyti, kuom baigsis krizė Airijoje. Aš nežinau, ar krizės, e, krizės problemos Airijoje bus įspręstos taip e, gerai, kaip jūs čia pristatėte. Merkel sako, kad reikia įtraukti privatų sektorių. Ir paklausiu aš kolegų iš Airijos, kaipgi galėjo Airijos e, bankai išlaikyti streso testą. Gal kas nors žino atsakymą į šį klausimą? Ponios Merkel e, veiksmai tai yra streso išbandymas visam eurui. Reikia pasakyti, kas vyksta. Privataus sektoriaus dalyvavimas yra gerai ir teisinga. Mes Europos parlamente visuomet e, pasisakome už E, privataus sektoriaus indėlį ir būtent finansinių sandorių mokesčio formą. Per G8 susteikimą buvo apie tai trumpai kalbama, tačiau sako, ne, mes čia nenorime, tačiau jeigu kas nori, tai tegu įsiveda savo. Ir po pietų prasidėjo krizė Airijoje. Jeigu būtų privataus sektoriaus indėlis toks, kuris padarytų įtaką finansiniam e, privačiam sektoriui, tai būtent tokio mokesčio reikia. Tačiau Junktinė karalystė to nenori. Junktinė karalystė viską valdo Europoje. Jeigu mes pradėtumėme nuo finansinio sandorio mokesčio tik eurozonoje, gal reiktų nuo to pradėti ir Toj, toj baigsiu. Man skirta ne tiek daug laiko, tačiau pas, mintį noriu užbaigti. Aš pakartosiu tai, kad viena tauta, viena imperija, vienas fiureris. Ir mes tokius žodžius girdėjome. Pirmininkas Jūsų laikas baigėsi, tačiau e, užbaikite savo mintį. Jūsų paskutinė pastaba. Tuoj baigsiu, ponė pirmininkė, sako ponas Šulc. Ir tas e, kolega, kuris čia laksto pasalė ir šaukia viena tauta, viena, vienas reichas, vienas füreris, yra tie, su kuriais aš kovoju. Tačiau kai dabar mes esame daug arčiau tokių žodžių įsipiltimo nei bet kada. Pone pirmininkė, aš negaliu priimti to, kas čia buvo pasakyta. Mes dabar gyvename demokratiniu laikotarpiu ir santvarka yra demokratinė. Ir aš norėčiau, kad jūs atsiprašytumėte. Jūs turite oficialiai atsiprašyti. Priešingų atveju skusimės. Yra žmonių, kurie pasakė galbūt ne tiek jau daug ir tai atsiprašė. O tai, ką jūs pasakėte, yra tikrai nenormalu. No, no, no. no, no. Just, Tiesiog e, kolegai betruko pridurti, kad reikėtų steigti koncentracijos stovyklas ir visos problemos būtų iš, išspręstos. Taip kalbėti negalima. Uh, uh, Gerbiami kolegos turime eiti toliau. Tiesiog lūkti reikia. Minutėlė, minutėlė. Aš atsižvelgsiu į tai. Atsižvelgsiu į šias pastabas. Tikrai atsižvelgsiu į tai. Uh, uh, to... Pirmininkas turi, noriu paskaityti, turi paraginti sakytis tvarkos, bet kuri parlamentarą, kuris um, uh, trukdo normaliai posėdžio eigai ar kurio elgesys prieštarauja devintajai mūsų darbo tvarkos taisykliai. Tad kolega norėčiau pakviesti atsiprašyti viso parlamento. E, kolega Šulc pareiškė šį beitą ir aš manyčiau, kad jis pasielgė kaip visiškai nedemokratiškai, jis pasielgė nedemokratiškai ir net kaip fašistas. Pirmininkas gerbiami kolegos. Mes laukiame šio beito skirtingo, nes jūs sutrukdėte diskusiją iš tikrųjų. Tad raginčiau jūs, gerbiamas kolega, susitikti su mumis ir turėsime paskui nuspręsti, ką darysime toliau šiuo klausimu. Sorry. Sorry? Oh, to, to keep... Pirmininkas. Tokio atmosferoje diskusiją iš tikrųjų normalią palaikyti yra labai sunku. Tai yra praktiškai neįmanoma. Kaip matote, kolega, e, parlamentas protestuoja prieš jūsų elgesį. Labai tvirtai. So, it is a Number... Remsimės 152 straipsnių, trečiojų jo punktų. Norėčiau Jums paskaityti. Skaitysiu savo gimtają kalbą. Tuo atveju, jeigu posėdžių yra sutrukdoma, jeigu trukdoma nulatos, Pirmininkas gali neleisti kalbėti vienam iš parlamentarų ir gali jį pakviesti palikti salę iki posėdžių pabaigos. Labai e, rimto įvykio atveju pirmininkas gali reaguoti nedelsdamas ir neraginti daugiau e, pasikautusių laikytis tvarkos. Paskui galima pasiremti E, jeigu, jeigu paragytas jis palikti salę, atsisako tai padaryti, galima pakviesti darbuotojus, kurie palydėtų išeiti iš salės. Parlamentas jūsų elgesio nepriima, aš todėl raginčiau jūs išeiti iš posėdžių salės. E, e, koleżanki i koledzy, as you know, you can... Gerbiami kolegos, jūs galite pareikšti savo nuomonę. Tačiau vienas kito darbui trukdyti negalite, kadangi mes ne, negalime nepalaikyti tvarkos parlamente. Kitas kalbėtojas yra uh, Alde frakcijos pirmininkas ponas G. Verhofstadt. Prašau, jums žodis. Pone pirmininkė, pirmiausia, aš manau, kad tai, kas įvyko, yra iš tikrųjų labai rimta. Manau, kad frakcijos turi reaguoti jau šiandien ir priimti šio klausimų bendrą poziciją. Tikiuosi, kad visos frakcijos, išskyrus e, suinteresuoto kolegos frakcija, aiškiai pasakys, ką mano šio klausimu. Paremsime jūs, ponė pirmininkė, ir mes tikrai turime priimti bendrą poziciją, kuris esmė būtų tokia, tai daugiau posėdžių salėje neturi pasikartoti. Manau, kad tai, ką ponas Dol sakė apie Airiją, jau apie tai jis pateikė visą analizę, yra visiška tiesa. Jeigu krizės, finansų krizės pradžioje, Josefai, buvo sukurtas europinis gelbėjimo planas skirtas bankams, 2008 spalį tai buvo padaryta, komisija siūlė tai daryti, bet valstybės narės atsisakė tokios iniciatyvos. Jeigu viskas tai būtų padaryta iš pat pradžių, Airija šiandien nebūtų susidūrusi su tomis problemomis, su kuriomis susidūrė šiandien. Tačiau spalį 2008 valstybės atsisakė paremti komisijos planą. Uh, E, buvo sakoma, kad štai Vokietijoje yra pakankamai pinigų išspręsti visoms problemams, kitos šalis taip pat sakė, kad gali savo problemų susidoroti. O matoma šiandien koks yra rezultatas. Kokia šiandien kyla problema? Aš tikiuosi, kad rytoj ar poryt euro stabilumas grįž, tačiau kol kas dėja e, to nėra. Gyvename kitokiamis realijomis. Ir aš manau, kad reikia labai rimtai žiūrėti į tai, kas buvo pasakyta vakar, ką sakė Europos centrinio banko pirmininkas kartu su ponu REN. E, nedaug kas dalyvavo diskusijose, tačiau tai, ką sakė ponas Trišė, visą tai yra labai svarbu. Jisai sako, kad numatytas paketas yra nepakankamas tam, kad būtų galima vėl užtikrinti eurozonos stabilumą. Tad mums tenka ypatinga atsakomybė Europos parlamente, nes mes visose šitose srityse sprendimus priimame kartu su taryba ir komisija. Tad mes turime į šią savo pareigą žiūrėti labai rimtai. Na, iš tiesų, kokia yra problema. Niekur pasaulyje nėra tokios valiutos, kurios neremia vyriausybė, kurios, kuri nėra pagrėsta vieninga ekonominė politika, tam tikta strategija ir obligacijų rinka. Niekur pasaulyje nėra tokios valiutos. O mes manome eurozonoje, kad yra įmanoma tai daryti, kad gali būti 16 vyriausybių, 16 obligacijų rinkų, 16 skirtingų ekonominių politikų. Aš manau, kad šioje srityje mes turime suvaidinti mums tenkantį vaidmenį. Turime pagaliau apsispręsti žengti toliau, negu siekia tarybos sprendimam. Toliau, negu siūlo komisija, ponė Rena, aš netgi manau. Ir reikia pritarti tam, ką sako ponas Trišė, nes jis yra atsakingas už euro stabilumą. Jis kreipėsi į parlamentą ir kitas ES institucijas prašydamas sustiprinti numatytą paketą. Tad aš manau, kad reikia įsiklausyti tai, ką jis sako ir sustiprinti tą paketą. Sankcijos turėtų būti taikomos automatiškai, tos, kurios yra numatytos, kol kas to nedaroma. Svarbu sukurti euro obligacijų rinką. Ir tarp Graikijos ir Vokietijos, ir e, Vokietijos e, ir Airijos problemos nedings, jeigu nebus obligacijų rinkos. Galėtume numatyti iš tikrųjų šioms šalims labai rimtas sankcijas toms, kurios stabilumo ir augimo pakto netaiko. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad reikia rimtos ekonominės valdysenos, tikros ekonominės valdysenos, kuris skatintų investicijas. Jeigu vokiečiai prašo, vokietijos vyriausybė prašo kokiu nors pakeitimų, pavyzdžiui, 136 sutarties straipsnį pakeisti, kodėlgi ne, pakeiskime jei reikia. Tačiau atlikime ir tai, kas yra būtina papildomai. Ir numatykime šiame straipsnėje, kad yra būtina užtikrinti e, automatiškai taikomas sankcijas pažeidimo atveju ir trimtą ekonominę valdyseną. Mes dabar matome, kad yra atėjusi proga sustiprinti eurą, sustiprinti, užtikrinti jam ateitį. Ir aš manau, kad ta ekonominė valdysena yra būtina tiek eurozona, tiek visai Europos Sąjungoje. Dėkoju. Uh, on... Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar uh, Melinosios kortelės procedūra, pūna Verhofstadt, ar esate pasirengę atsakyti į klausimą? Taip, prašau, kolega. Ponas Dartmut Lukart, prašau. Dėja be mikrofono, kolega. The... Tuo atveju, jei komisijai pavyks užtikrinti tą ekonomikos valdymą, kurio jis siekia ir ko jūs siekiate, ar tuomet jūs manote, kad komisija visuomet priims teisingus sprendimus? Oh, I think, I think I aš manau, aš manau, aš labiau pasitikiu Europos komisijos e, ryštų e, imtis priemonių prieš, e, prieš valstybės, kurios pažydė stabilumo paktą, nei taryba, kurie nieko nedara. Devynis metus sėdėjau vadovų taryboje ir niekada viena valstybė nebaksnojo į kitą pirštų ir sakė, kad nevykdote stabilumo faktą. Ketvirtais, penktais metais ta, regėme, kaip Prancūzija, Vokietija netaikė stabilumo fakto ir nei viena iš jų nebuvo pritaikytos sankcijos. Būtent dėl to komisija kaip bendrijos institucija e, dirbdama pagal Monė ir Šuman dvasę, turėtų tarti čia lemiamą žodį. Mr. Madlener, point of order, I understand. Dėl darbo tvarkos, ponas Madlener. Taip, ponė pirmininkė, aš e, norėčiau atkreipdėmės, kad kolega iš UKIP buvo išvarytas iš salės, tai buvo ne visuomet pagal taisyklės. E, kolega Šulc pavadino mano kolegą fašistu ir ponas Šulc nebuvo nubaustas, tačiau dabar ponas Šulc reikalauja, kad kitas kolega būtų nubaustas. Jakieś wątpliwości może pan... Aš turiu nutraukti šitą diskusiją, jeigu jūs turite abejonių, prašom tiesiai kreiptis į mane, aš esu pasirengęs apie tai su jumis pakalbėti, o dabar mes turime tęsti sesijos diskusiją. Taigi, mūsų jeigu norite aptarti tokius svarbius klausimus, jūs gaunate mano asmeninį kvietimą susitikti ir išsakyti savo poziciją. Jūs žinote, kokios nuomonės aš laikausi. laikausi. Ir tas žinoma jau senai. Taigi prašau, jeigu abiejate mano sprendimu, kreipkitės į mane. Dabar žaliųjų frakcijos uh, vardu viena iš frakcijos pirmininkų, ponė Rebekė Harms. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai sunku kalbėti tokioje įelektrintoje atmosferoje. Aš sakyčiau, kad tai atspindi e, situaciją, kurioje galėtų atsidurti Europos Sąjungoje, jeigu mes ne, nesielgsime atsakingai ir ryštingai. Aš laikausi nuomonės kaip e, ir pona Šulc, kad nepakanka to nedidelio pakeitimo sutartie, kurio, kurio nori Vokietija. Nes problema yra ne pinigų trūkumas, bet problema yra ta, kad didžiosios vadovų tarybos narės nesugeba krizės akivaizdoje susitelkti ir užtikrinti, kad e, būtų priimti pozityvūs sprendimai ir kad jie įsigaliotų valstybėse narėse. Tikrai liūdna, kaip sparčiai praradam, prarandama europinė dvasia. Vokietija, kuri ypač daug laimėjo iš e, solidarumo per visą istoriją, tikrai liūdna, kad Vokietija nesugeba įveikti egoizmo ir e, smulkmeniškumo diskusijų. Kodėlgi nesugeba pasakyti, kad valstybių narių likimai yra glaudžiai tarpusavėje susiję. Kodėlgi tarybai ir jums, ponė Rompoj, nepavyka įveikti to piliečių nepasitikėjimo, kurio ponas Doltai puikiai apibendrino, kodėlgi nesugebama paaiškinti, kad tik kartu, o ne kovojant tarpusoje bus galima įveikti krizę. Tos dvasios išnykimas yra viena iš mūsų didžiųjų problemų. Toliau trūksta sąžiningo politinio pareiškimo, kad mes nei kiekvieno graiko, nei kiekvieno airio sugebė, išgelbėti nesugebėsime. Ir e, kad bankai yra problema ir Airijos bėda yra ne tik Airijos, bet ir Vokietijos ir Junktinės karalystės, nors Britai ne visuomet tą nori girdėti. Mums reikia sąžininko pareiškimo, kuris e, padėtų piliečiams suvokti, e, Kodėlgi tokie sprendimai priimami e, Briuselėje šiais sudėtingais laikais. Ir ponas Verhofstadt labai teisingai pažymėjo, ekonomikos valdymas ir turi būti tai, ką reikia sukurti. Kiek dažnai taryba ir komisija kalbės ir skelbs e, jog e, reikia imtis veiksmų kuo skubiau ir vos tik jie tai pasako, aš iškart su nerimstu. Vien dėl to, kad trūksta europinės dvasios. Ir vien dėl to šio svarbaus integracinio žingsnio mes nesulaukėme. Kalbėdami apie e, mokestinį dempingą Airijoje, suvokiame, kad tai turi pasikeisti. E, kada tai kitas klausimas, bet iš principo valstybės narės turi derinti savo mokestinę politiką, kitų atveju ES ateitis e, laukia niuri. Aišku, ši diskusija nėra paprasta. Reikia įtraukti visas pusės kreditorius, reikia restriktorizuoti skolas tų, kurie atsakingi už krizę pripažinsiu, labai sudėtinga e, atskirti gerą nuo blogo. Žinome, kad Ispanija ir Portugalija yra taikiklyje. Tik laiko klausimas, kol jos vėl paprašys solidarumo ir krizių valdymo. Ar mes e, padarysime paslaugą kreditoriams juos įtraukdami dabar, o gal reiktų pasakyti, Mes norime ekonominio valdymo, mes norime stipraus bankų reglamentavimo, mes norime finansinių transakcijų mokesčių, kad e, būtų apmokestinti tie, kurie pelnosi iš e, krizės. Aišku, kad reikia priimti sprendimus, tačiau nežinau, ar tą sugebėsime padaryti šiandien. Kay Swinburne. Pone Kay Swinburne. ECR frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien kalbame apie dvi svarbias temas, tam idėjų tarybos atstovai. Aš, kai grįžtu į savo apygardą, galėsiu pasakyti pirmiausia, ES tvarkosi su situacija Airijoje, kalbėsiu apie tai ir kaip tai atsilieps mūsų biudžetui. Mes labai vertiname tai, kad mes sulaukime pagalbos iš ES. Mano apygardoje džiaugiamasi stabilios eurozonos kūrimu. E, buvo primti sprendimai Briuselyje ir kitur. E, dažnai apie šios klausimus diskutuojama pernelyg atskirai. Taryba dažnai sako, kad mums reikia pagerinti ekonominę valdyseną, daugiau taisyklių nacionalinėms vyriausybėms ir taip pat numatyti siūlomas sankcijas. O mes matome, kad e, valstybės turi nustoti būti pernelyg egoistiškos ir kad svarbu būti solidaresnėms. Aš Dublinė girdžiu e, klausimus apie tai, kaip tie pinigai turi būti išleidžiami geriausiai. Žmonės ne visada mano, kad tai daroma geriausių būdų. Žmonės žino, kad reikia priimti sunkius sprendimus, tačiau jie norėtų patys spręsti, kaip jų uždirbti pinigai yra išleidžiami. E, pinigų e, E, projektams atsiranda daugiau, nes didinamas ES biudžetas. E, bet tuo pat metu matome, kaip mažinamos pensijos viešojo sektoriaus darbuotojams, pavyzdžiui. Ir mano apygardos piliečių nuomonė tai yra dažnai pernelyg toli žengiami žingsniai. Tiesiog norima kurti taisyklės tam tikras euro zonai. Ir manyčiau, kad piliečiai kartais mano, kad daugiau laisvės nacionalinėms vyriausybėms būtų gal netgi geresnis dalykas. Mes Europos parlamente turime e, atsižvelgti į piliečių nuomonę, mes turime suprasti, kad visi neskubus ES institucijų projektai turėtų būti uh, E, susijęti su ES biudžetu, nes jis dabar pergena ne pačius lengviausius laikus, dėkoju. Ačiū už pasisakymą, ar esate pasirengę atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą, taip? Prašau, klauskite, kolega. Ar jūs vertinate tai, kad tas vadinamasis ES fondas, kurį jūs minėjote, e, paskyrė lėšų jūsų apygardai? nes a, iš, tik iš dalies grįžta pinigai jūsų šaliai. Europos Sąjunga pasilieka žymiai didesnę dalį, krupieji mokestį, taip sakant, riebų pasilikdama nuo to, kas numatyta. Ar jums tai tinka? Jūs žinote, kad aš vertinu tai, kad paremta buvo mano šalis, mano apygarda. Mano šalies piliečiai žino, kad ES investuoja į esminius projektus. BVP yra šiek tiek žemesnis pas mus negu e, Junktinėje karalystėje. Ir aš tikrai žinau, kad lėšos mano apygardoje yra išleidžiamos ES projektų kasdien. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Lotar Biski turi žodį. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, vadovų e, vadovai siekia priimti ilgalaikį sprendimą dėl stabilumo eurozonoje užtikrinti. Tai tikrai gerai. Ilgalaikio mėnesius trukusio darbo rezultatai, kuriuos pristatė Van Rompai darbo grupė, e, tikrai nėra e, blizgantis norima kontroliuoti biudžeto formavimą, tokiu būdu išvengiant e, jo deficitų, bet e, išeimas iš, išeima iš krizės apsų išeima iš krizės apsunkina e, pernelyg didelis taupimas. Atsižvelgiant į mūsų patirtį su stabilumo ir augimo paktu, matome, jog niekas nieko nepasimokė negalima įsiskolinusiai valstybei skirti papildomų e, baudų išpirkimo draudimai, stabilumo ir augimo paktas sugriauna valstybių solidarumą valiutų sąjungoje ar e, ekonomika nustato, ką turi nuspręsti politikai. Vėl krizės skolos perkeliamos ant piliečių pečių, mažinamos išlaidos e, švietimui, mažinamos algos, nuo to kenčia piliečiai. Tai reiškia, kad prasiskolinusios valstybės turės didinti mokesčius ir tai apsunkins jų atsigavimą. Nėra prasmės didinti spaudimą Airijai, Graikijai, Portugalijai turėtų didžiosios mm, ekonomikos mažinti ekonominius e, mm, netolygumus, taigi mums reikia ekonomikos valdymo, mums reikia sąžiningos ir solidarios Europos, pagristais būtent tokiais principais. Politika turi būti aukščiau ekonomikos visuomet ir visada, o jeigu to nėra, reikia šį principą gražinti. Ačiū Jums, ponė pirmininkė. Dabar ponas Farač. Labas rytas, ponė Van Rompai. Jūs metus dirbote ir per visą tą laiką regime, kaip žl... pradeda viskas blogėti, žlugti, pinigų trūksta. Ačiū Jums, aš gal Jūs esate mūsų slaptas pagalbininkas, euroskeptikus, tačiau pažvelkime į tai, kas yra čia sėdi šiandien, pažvelgime į tą pyktį, ponas Barozo į vaiduoklį panašėja. Panašu, kad jie suvokė, jog prasidėjo pabaigos pabaiga. Akivaizdu, kad Jie siekia panaikinti bet kokį paskutinį demokratijos ženklą iš šios sistemos. Sakė vaizdu, kad niekas nieko nepasimokė. Jūs pats, ponė Van Rompei, sakėte, kad euras atnešė stabilumą. Tai aš galėjau jums ir e, pritarti, tačiau tai te buvo pokštas. Negalima bėgti ir slėptis. Jūsų fanatizmas tiesiog akivaizdus. Jūs atsisakote galvoti, kad 21 amžiuje gali egzistuoti nacionalinė valstybė. Gal taip yra ir Belgijoje, jūs pusmatį nesudarote vyriausybės, bet kitur yra ne taip. Būtent ir dėl to mes vis dažniau rėgime žmonės sakančius, mes nenorime tos vėliavos, nenorime tų politinė, tos politinės klasės, tų visų dalykų, kuriuos reikia išmesti į istorijos šiukšliną. Taigi me, daug problemų šiais metais. Dabar Airija. Aišku, airijos politikų godumas tą nulėmė. Nereikėjo jam prisijungti prie euro, e, mažos e, palūkanų normos iššaukė e, tą sprogusi burbulą. Tačiau ką reikia daryti, kai žlunga vyriausybės? Ar nereiktų joms surenkti visuotinių rinkimų? Ar nereiktų jiems pirmiausia susitarti dėl savo biudžetų prieš visuotinius rinkimus. Taigi, kas po velnių, sako kalbėtojas, jūs e esate, kas jūs įvaizduojate esą, drausdami surenkti visuotinius rinkimus. Jūs greunate demokratiją ir tuo džiaugiatės. Jūs džiaugiatės, kad milijonai sėdi be darbo. Dar šimtai milijonų kentės, kad galėtumėte kurti savo europinę svajonę. Dabar ateina eilė Portugalijai, kuris prasiskolinusi šimtus kartų daugiau nei sukuria per metus BVP. Akivaizdu, kad išpirkimo kaštai išauks ir e, pinigų išpirkimams paprasčiausia nebeliks. Tačiau problema yra ne tik ekonomika, jūs atėmėte iš žmonių identitetą ir jiems belieka tik nacionalizmas ir smurtas. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad europinį projektą sugriaus rinkos prieš prasidedant blogiausiam. Uh, Dėkoju. Kitas kalbėtojas yra Angelika Wortman. Ačiū, mėly kolegos. Jeigu mes norime veikti esamą e, finansinę krizę reikia iš esmės pakeisti finansinės atsakomybės principus, reikia sustiprinti finansinę discipliną, kontroliuoti ekonominę politiką bei gerinti krizės valdymo koordinavimą. Stabilumo ir augimo pakto koordinavimas neišvengiamai e, padidintų ekonominę atsakomybę e, savalaikės sankcijos leistų tinkamai valdyti deficitus ir mažinti viešojo, viešojo sektoriaus skolą. Naujasis krizės kontroliavimo mechanizmas galėtų e, patraukti e, atsakomybėn bankus ir draudimo sektorius. Raginu parodyti daugiau pagarbos mokesčių mokėtojams. Dar žodis dėl Kankūno. Ten norima kalbėti vienu balsu šiais sunkiais laikais. E, Atsinaujanti energija ir energijos efektyvumo didinimas yra puikiausias investicinės rytis, kad ir aplinkos apsauga padėtų ekom, ekonomikai aukti. Um, Dabar Madame... Dabar pereisim prie kitų kalbėtų frakcijų vardų. Pone Tysen, dvi minutės, prašau. Ačiū, Voržitr. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Bankų krizė, ekonominė krizė viešųjų, viešojo sektoriaus krizę per praėjusius dviejų su pusę metų mes suvokiame, kokia krizė gali būti įvairia pusė. Ir krizė, nuo krizės kenčia visi žmonės euras. Tačiau džiugu, kad ES ir Centrinis bankas apsaugoja mus nuo blogiausioje. Mes kartu išmokame, koks svarbus yra solidarumas, bet esama situacija liudyja, kad reikia tęsti struktūrinius pokyčius bei užtikrinti ekonomikos valdymą. Jeigu e, ponė Van Rompuy e, kitaip negalima e, pasielgti, tai reikia bent jau krizę pasitelkti ir siekti europietiškos politikos. Mums reikia finansiniam sektoriui stiprių kontrolės mechanizmų, tau paties reikia viešajam sektoriui ir taip pat reikia mažinti makroekonominį disbalansą. Tai padės atgavinti ekonomiką, atgavinti jos augimą, kurti naujas darbo vietas bei didinti gerovę. Aš tikrai tikiuosi, kad niekas neatsisakys griežtų priemonių vien dėl to, kad Europa valstybėse narise bus pristatoma kaip kažkokia uh, uh, siauba kelianti institucija. Tikrai negalima tokiais sunkiais laikais atsisakyti sunkių priemonių. Aišku, jūsų darbo grupės e, ataskaita, aš su ją susipažinau, yra tikrai gera, jūs siekiate struktūrinių pokėčių, tačiau turiu dar daug klausimus, daugiau nei pusė pusė ekonomikos valdymo paketo turi būti priimta pagal bendrą sprendimo procedūrą, tačiau jūs norite supaprastintos procedūros. Taigi aš pasklausiu, ar e, paliekate ekofinui pakankamai erdvės dėrėtis ir kalbėti su parlamentu, mes norime būtent to. Toliau e, vadovų taryba prieštarauja automatiniams sankcijoms, nenori keisti sutarties ir atverti Pandoros skrynios. Tačiau jūs siūlote keisti sutartį, kad turėtumėme e, nuolatinių krizės įveikimo mechanizmų. Tačiau e, argi mes tuomet netversime Pandoros skrynios, tai kurgi tas pavojus, klausiu aš jūsų, ačiū. Merci. Our next speaker is... Dėkoju. Steven Hughes yra kitas kalbėtojas. Dvi minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad visi sutarėme dėl to, kad valstybių ir vyriausybių vadovai e, tikrai yra užimti žmonės. Jie kas tris mėnesius atvyksta dirbti į Briuselį, išleidžia daugybę pinigų ir laiko. Ir svarbiausia, nedaug ką nuveikia, spręsdami krizės problemas. E, matome, Airijos atveju kaip yra įvykę. Tai reikėtų numatyti e, finansinių sandorių mokestį, e, kovą, birželį, mė, birželio mėnesį, rugsėje apie tai buvo kalbėta ir regis vėl apie tai bus kalbama ir kitos tarybos posėdį. Gal gruodžio mėnesį vėl prie to bus sugrįžta ir, ir dar toliau ateityje. Tiesiog mums būtinai reikia įdėkti ekonominės valdysenos tinkamą sistemą, mums reikia daugiau koordinavimo, daugiau solidarumo. O kol kas dėja vietoj to matome sviravimą, netikrumą, sumaištį ir matome, kad e, vietoj stabilumo kūrimo kūriamas nestabilumas. Iš to paaiškėjo keletas dalykų. Nepakaks augimo ir stabilumo pakto taikymo. Tebelieka pavojus, kad nauja sistema taps pernelyg procikliška. Tai gali būti netinkama priemonė, kur neleis kurti pakankamai darbo vietų. Antra, yra būtina e, kurti subalansuotą politiką ekonominę ir geriau ją koordinuoti. Vien sankcijų ir priežiūros nepakaks. Reikia, kad atsirastų bendra skolos valdymo sistema, kad būtų galima viešą skolą ir jos valdymą tinkamai pasiskirstyti. Susijęti tai su BVP. E, žinome, kad reikia labai aiškių taisyklių. Pirmininkė Rompoj, norėčiau pasakyti štai ką. Jūs e, turėtumėte pasitelkti politinę viziją. Aš žinau, kad egzistuoja tam tikri standartai, bet štai dabar galite padėti, pradėti sujungti idėjas ir žmonės. Ir galima būtų užtikrinti geresnį ekonominį ir politinį koordinavimą. Tai padėtų spręsti tuos visus paminėtus klausimus. Aš manau, jums reikia daugiau vizijos ir daugiau veiksmų šiuo metu. Dėkoju. Dėkoju, ponu Jūs. E, kolega Lamsdorf e, yra kitas kalbėtojas minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Sakyčiau, piliečiams svarbu suprasti štai ką. ES nėra įsiskolinusi. Mes kalbame apie valstybių narių viešojo sektoriaus skolų krizė. Manyčiau, ES vienintelė institucija Europoje, kuri neturi skolų. Aš noriu, kad to ir liktų. Tačiau eurozona susiję mūsų visų likimus ir e, Pona Šulc, Rebeka Harms skundėsi dėl europinės dvasios trūkumo ir nors e, bando spausti Prancūziją ir Vokietiją jungtinę karalystę, tačiau e, sankcijų automatizmas buvo paaukotas ir viskas spręs finansų ministrai, kurie beje ir sukėlė tą viešojo sektoriaus krizę e, valstybėse narėse. Ekonomikos valdymas, ekonominė e, vyriausybė, kągi tai reiškia praktikoje, ar norime, kad Europa kištųsi socialinę politiką iki smulkmeną, mes norime didinti augimą, stiprinti ekonomiką, tas yra gerai, bet pirmiausia reikia sutvarkyti viešuosius finansus valstybėse narėse, būtent dėl to europinis semestras yra nepaprastai svarbus ir ši priemonė turi būti įgyvendinta. Ačiū, mėlynosios kortelės procedūra, prašom. E, pone Lamsdorf, jūs esate Vokietijos liberalų prezidiumo narys. Ar jūsų nuomonė atspindi ir jų, jūsų partijos pirmininko, Vokietijos užsienio reikalų ministro poziciją, ar jūsų išsakyta nuomonė tai yra tik jūsų atsakymė, e, e, tik yra, tai yra jūsų asmeninė Iš ties ponas Šulc yra ir Vokietijos socdemo prezidimo mm, narys ir jo žodžiai ne visuomet atitinka partijos pirmininko poziciją. Ir jeigu jo žodžiai visuomet užtikrinto partijos pirmininko palaikymą, aš dėl to džiaugčiausi, tačiau e, manau čia e, svarbiausias klausimas yra prevencija teisinio mechanizmo automatizmas pirminėme etape, iš to nebuvimas buvo aiškiai sukritikuotas ir manyčiau tą nuomonę reikia atspindėti. Na, gavote atsakymą ir kitos klausimas, ponas Lambert. Daug valstybių narių šitas pastarosius metus gyveno pagal ekonominio augimo modelį, kuris buvo remtas įsiskolinimu valstybės ir e, privačiais skolinimais. Tai skatino vartojimą ir finansinį spekulaciją, o ne investi investicijas. Ir to, o tuo metu kitame pasaulio dalyje Kinija, Indija, Brazilija kaip tik ėmėsi rūpinėsi investicijomis. Ir čia Europa tikrai prarado pagrindą pakojomis. Bet aišku, niekas nėra nulimta galutinai, mums reikia sustiprinti Europą ir kovoti su tais skolinimuose įpročiais. Ir reikia suprasti, kad neišeisime iš krizės, kol nes, nepakeisime struktūros tos, to įsiskolinimo, ypač ten, kur jinai yra sudėtinga gražinti. Reikia aiškiai suvokti. Tu ir kreditoriai, ir skolintojai yra vieni, vienodai atsakingi dėl savo padėties. Tačiau vieni skolinosi besaiko, o kiti e, besaiko skolino tuos pinigus. Ir tikėjosi, kad anksčiau ar vėliau, jeigu kas atsitiks, mokesčių mokėtojai juos ištrauks iš tos košės, kurie prisivirė. Mes patys liktai save pasmerkėme japoniškam scenariui tai yra ES saulėlydžiui. Šito žemynų, man atrodo, piliečiai yra nusipelnę daug geriau. Dėkoju, ponia Ford, minutė. Dėkoju. Tai yra diskusija apie ekonominę valdyseną. Visos šalis, įskaitant ir manąją, pergyvena sunkius ekonomikos laikus. ES ir Junktinė karalystė turėtų žvelgti plačiau. Yra tikrai nelaikas rodyti pirštų į vienus ar kitus kaltuosius. Tiesiog reikia pasimokyti iš valstybės narių patirties ir ateityje priimti geresnius sprendimus. Lapkričio vidury mes kalbame apie trečią kartą apie ekonominę valdysinę jau gruodžio mėnesį, apie tai ko gero vėl kalbėsime. Ir aš manau, kad buvo parodyta, kad yra iš tikrųjų priežasčių šalims geriau pasimokti iš praeities klaidų. E, buvo nuėtas ilgas kelias, buvo rengiami detalūs planai e, visą tą pusmetį. Ir taip, taip, dabar turėtume dalintis gerą praktiką tarp atskirų valstybių narių. Tačiau turime pripažinti, kad ne visos šalis yra vienodos ir ne visur E, ekonominę valdyseną galima pasiekti vienodai, tačiau svarbu užtikrinti tinkamą koordinavimą, kad visiems ateityje gyventi būtų lengviau. Dėkoju, poniai Debrun, žodis minutė. Dėkoju. E, sunkiomis sąlygomis dabar dirba taryba ir komisija. Milijardai eurų e, buvo mesti gelbėti Airijai, buvo prarastos darbo vietos, sumažėjo viešųjų paslaugų iškilo kitų problemų. Bankai e, buvo gavę tikrai daug pelno, o dabar nuo to kenčia pirmiausia labiausiai pažeidžiami visuomenės sluoksniai. Europos teikiama pagalba nežinia, kiek pagelbės. Vietoj to, kad būtų suteiktas mandatas E, veikti. Vyriausybė nusprendė, kad rinkimų nebus iki tol, kol biudžeto problemos nebus išspręstos. Airijos vyriausybė pasirinko neriziką. Buvo tiesiog susisiekta su draugais bankuose ir pabandyta išspręsti jų problemas, nesiklausiusi žmonių nuomonę. Dėkui. Kitas kalbėtas ponas Borgezijo. Europos centrinio banko pirmininkas, panas Trišė, jeigu mes, tarkime, gyventumėm romėnų laikais, tai jis su juo būtų elgiamasi tikrai kitaip. Mes Turime suprasti, kurį kelią rinktis. Ar euro gelbėjimas nesugriaus visos ekonomikos, valstybių nurių ekonomikos. Eu... Euro remianti prodi politika sugriovė labai daug e, mažų vidutinių įmonių ir sukūrė daug nedarbo. Kodėl valstybės, kurios dabar kovoja su krize, turėtų dar skirti milijonus, milijardus eurų, kad išgelbėtų Airiją, kuri pati dėl savo prastos politikos įmonių apmokestinimo skatino neteisingą konkurenciją. Kur dabar tie bankai, kurie, kurie Airijos bankai, kurie atseit tinkamai išlaikė tą streso testą? Ką dabar trišė apie tai pasakytų? Šitas Airijos gelbimo paketas, ar mes esame tikri, kad jis yra tinkamas. Ačiū Dievui, Vokietijoje veikia dar konstituciniai teismai, kuris, kur, kurie sugeba šitą uh, e, gerimo planą paskelbti antikonstituciniu. Pone Bargezijo, jūs turėjote vieną minutę ir reikia kalbėti tiek, kiek turite laiko. Ponas Langen dabar. Ačiū e, ponai pirmininkai. Aš Girdėjau daug kritikos dėl Dovilio susitarimų, tačiau žinau, kad ponia Van Rompo jūsų darbo grupė liko neišspręs, paliko neišspręstų 20 klausimų ir juos reikia spręsti laikantis vienbalsiškumo principo. Ta žino visi ir kiekvienas. Ir dvi didžiosios valstybės nusižengė stabilumo ir augimo paktui ketvirtaisiais metais. Tačiau tuomet Vokietija valdė e, kairiųjų bei žaliųjų vyriausybių koalicija ir gaila, kad pono Šulc nėra salėje. Jeigu mes norime daugiau išspausti iš stabilumo ir augimo pakto, tai reikia užtikrinti, kad jos dalyvės laikytųsi, kam reikia griežčiausių taisyklių, jeigu niekam jos nerūpi mes turime šešias teisėkuros iniciatyvas, dvi direktyvos ir, ir keturios yra bendros tarybos ir mm, parlamento direktyvos. Aš nesuprantu, ko čia skustis. Mes dalyvaujame bendro sprendimo primų procedūroje ir aš galiu pasakyti, kad mano frakcija palaikys komisiją ir dėrėsis su taryba. Tokia yra realybė, kam čia reikia kuklintis ir skūstis dėl to, kad e, da, nedalyvaujame esą teisėkuros procedūrose. Keletą žodžių dėl sutarties pakeitimų. Mano nuomonė Gegužės 9 sutartis buvo išnaudota 100 procentų. Pagal 122 buvo, e, straipsnė buvo sukurtas gelbėjimo mechanizmas, o kitko e, valstybės narės nenori, nes tuomet galėtų įsitraukti taryb, e, komisija ir parlamentas. Mums reikia daugiau nei 136 straipsnį, mums reikia daugiau nei esamojo gelbėjimo mechanizmą ir tuomet išspręsime daugelį esamų problemų. Pone Ferreira. E. Ačiū, ponas pirmininkė. Solidarumo priemonė nesuveikia, ji, ji neveiksminga. Graikijos įsiskolinimai nesumažėjo, Airijos e, finansinė padėtis gali būti užkrečiama. Dabartinis procesas buvo sukurtas neteisingai, tai tarp vyriausybinis procesas. Jau nuo pračias, pačios krizės pradžios jį reikėjo numaty, planuoti kitaip. Dabar yra siūloma konsoliduoti šitą sistemą. Tačiau trečioji ta priemonė, kuri mums dabar siūloma panaudoti, e, pagal ją turime įtraukti privatų sektorių. Mes jau esame girdėję tokių pasiūlymų iš ponios Merkel. Bet tai taip yra būtent dėl tokių netinkamų priemonių arba panašių jas rinkos ir sužlugo. Institucijos imasi bendros atsakomybės per bendrą sprendimas procedūrą bet tačiau mes negalime ir, ir darome viską, ką galime, tačiau ne, ne, neprivalome e, kokybės paukoti ant e, skubumo greičio altoriaus. Negalime priimti sprendimų, neatsižvelgdami į e, Europos piliečius, į, į tai, ko jie tikisi. Ir šitie, šitie aspektai yra labai svarbus. Mes, europiečiai, turime matyti aiškę Europą, ypač šioje krizės epochoje. Mums reikalingas europinis valstybės skolos konsolidavimo mechanizmas. Reikia, kad institucijos eurozona būtų apsaugota būtent europinės sistemos, o ne tarp vyriausybinės sistemos. Reikia sustiprinti Europos biudžetą ir Būtina užtikrinti realų augimą ir realų suderinamumą, kad būtų įmanoma įgyveninti visas Europos politikos sritis ir veiksmus. Ta, ir tai pirmininkai turi, šitą liniją pirmininkai turi apgimti. Ir komisijos pirmininkas neturi būti tik tai Ekofino tarybos e, atstovas. Ponas e, Petrovski, jums žodis. Pane pirmininkė, ponios ir ponai. Krizė eurozonoje yra faktas. Manau, kad situacija yra iš tikrųjų labai rimta ir tai atsispindi tuose prašymuose pakeisti Lisabono sutartį. Sunkiai tas sutartis buvo priimta ir dabar ją siūloma keisti. Prancūzija ir Vokietija nenori mokėti už krizę, kuri vyksta Graikijoje ir kitose šalise. Tačiau kita vertus reikia pasižiūrėti, kas vyksta prie mūsų Lisabono sutartį, kas buvo susitarta. Lisabono sutartis turėjo supaprastinti ES veikimą, o regėsi įvyko priešingai. Manau, kad mes turime įvesti tvarką, tačiau ne tik eurozonos mechanizme, tačiau instituciniuose mechanizmuose ES, visuose juose. Galėtume sakyti, kad krizė Graikijoje nebūtų įvykusi, jeigu ši šalis būtų išlaikiusi savo valiutą. Tai ko gero galėtų labiau sustiprinti eurozoną negu bendra valiuta. Ačiū. Kolega Mauro, dvi minutės. E, Ačiū pirminkė. Na, aš dabar turėčiau pakalbėti, norėčiau pakalbėti truputėlį, pateikti politinį vertinimą to, kas buvo šioje diskusijoje išsakyta. Mes, didžiausios Europos politinės šeimos atstovai, Mes, na, manome, kad euroskeptikai netiki Europą. Tačiau iš tų kalbų man regisi, kad mes patys nebetikame Europą. Mes turime imtis savo pačios, savo pačių atsakomybės. Mes esame didžiausia Europos politinė šeima ir mes visą laiką turėjome tų didžiųjų europinių idealų. Tačiau visos vyriausybės, kurios atstovauja mūsų politinę šeimą, kiekvieną dieną tiesiog kaišia pagalius į didžiųjų politinių tų vežimų ratus. Tikrai labai daug tokių atvejų yra, kuomet per naktį visų gremuna tai, kas buvo pastatyta dieną. Mes turime prisimti tą atsakomybę, kitaip mes negalėsime veikti absoliučiai. Veikti E, įgyvendinami kažkokius tikslius projektus, pavyzdžiui, euroobligacijų. Ir mes negalėsime netgi pasiaiškinti savo piliečiams, kad mes esame vis dar tos pačios partijos, kurios kiekviena savo atitinkamoje šalyje atstov... atstovavom jų interesus o, ir, ir, ir tuo pačiu greuname Europą ir tuo pačiu skelbėme, kad mes norime ją išgelbėti. Uh, negalime užmiršti europinio projekto pačios esmės. Mes prarandame savo tiesiog pas, pasitikėjimą piliečių akise. Mes posėdžiaujame tuščioje salėje ir turime susi, su, na, tiesiog matyti tuščias rinkimų urnas. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegė Padimėta. Jeigu galėtume sakyti, kad iš ES tarybos darbų galime pateikti kokią nors išvadą, tai jinai būtų tokia. Tarybai nepavyko įtikinti rinkų, nepavyko jų nuraminti. Kadangi mūsų laikais rinka turi lemiamą žodį, reikėtų išklaus, iškelti klausimą, kodėl nepavyko nuraminti. Ar reikia daugiau griežtesnių taisyklių, biudžeto taisyklių. Rinka supranta, kad mes šiuo metu ne tai, kad sprendžiame problemą, bet dar pagiliname eurozonos ekonominės anglaudos problemą. Yra grupė valstybių, kuri iš pradžių visai gerai tvarkėsi. Buvo numatytas bendras valdymo mechanizmas, skirtas krizinėms situacijoms spręsti, tačiau praktikoje šis mechanizmas pasirodė negerai veikiantis, rinkai buvo pasiūstas klaidingas signalas. Na, o dabar gali nutikti taip, kad bus pasitelktas ar sukurtas toks mechanizmas, kuris nepadeda išspręsti deficito krizės. Dabar yra bandoma pasiskirstyti užduotis, tačiau kodėl neįdėgus to finansinių sandorių mokesčių ES lygių. Negi mes nesuprantame, kad biudžeto disciplinos mechanizmas tvirtesnis, griežtesnis ir krizės valdymo mechanizmas gali sukurti tam tikrą tuštumą. Gali atsirasti ta tuštuma, jeigu mes nuspręsime kurti bendrą krizės valdymo mechanizmą jeigu bus kūriamas e, bendras skolos valdymas euroobligacijos būdu, tai gali mums padėti netgi, dėkoju. E, Pone Hübner, pusantros pirmininkė, ponė pirmininkė, e, noriu pasakyti, kad ilgalaikės kon... konkurencijos sąlygos valstybėse narėse visuomet skirsis, struktūriniai skirtumai daug ką lems, o ekonomikos valdymas uh, E, ir dar ilgai bus silpnas, bent jau kūrimo metu. Taigi reikia pradėti e, semestro procedūrą 11 metais, kitus siūlomus elementus, taip pat e, lentelės ir rodiklių svarba nepaprastai didelė. Taip suprantu, kad automatinių sankcijų įdėgymas reikalautų sutarties pakeitimų, tačiau dabar mes galime dirbti tik sutarties ribose. Būtent e, tikiu, kad komisija ir taryba padarys viską, kas jų galioje, e, kad išvengtų procedūrų vilkinimo. ES ekonominė sveikata nepriklauso tik nuo nacionalinių valstybių, tai nėra tik e, valstybių rinkinys. Jeigu vienos valstybės valstybės e, nekeis savo blogų įpročių, nuo to nukentės kitos valstybės narės. E, disbalansas e, kenkia visai eurozonai ir Europos Sąjungai. Į tą reikia atsižvelgti, atsižvel... nagrinėjant kiekvieną situaciją individualiai, kad keičiant situaciją naudos gautų visa Europos Sąjunga. Galiausiai suvokiu, kad ekonomikos valdymo išsamus nagrinėjimas reikalaus laiko, kurio mes neturime. Akivaizdu, kad komisija per pastarosius dviejus metus sukaupė daug žinių apie 27 valstybės narės jų padėtį. Ponas pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Thank you. Dėkoju, leiskite pasveikinti delegaciją iš EFTA. Kolegos iš Liechtensteino, Norvegijos ir Islandijos ir Šveicarijos yra lankytojų galerijoje. Džiugu pasveikinti šias delegacijas Strasbūrė Europos parlamente. Jūs dalyvausite 35-ąjame Europos ekonominės